pagerbti karalienės darbą. Mulțumim, este o real. Dėkojame, dėkojame taip iš tikrųjų. Bus vis, jūs visiškai teisingai pasakėte, kad įvyko svarbus dalykas ir viską pasižymėsime protokole. Vakar buvo įvyko posėdis, yra surašytas protokolas ir jo tekstas turėtų būti patvirtintas, ar bus koks nors pastabų, ne, tuomet, kas jis yra patvirtintas.